Balsuojame 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 94 ir 95 pakeitimai. Pirmiausia, 94. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 95 pakeitimas. Kas už, kas prieš, reiktų pasitikrinti elektroniniu būdu. Taigi balsuoti pradedame. EPP vienu per daug balsuojančių. Dabar gerai. Balsuoti baigiame. Priimta. 20 už, 19 prieš, 4 susilaikė. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Kompromisas vienas, du. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime, balsuoti pradedame, penkioliktas pakeitimas, balsuoti baigiame. Kešim keturi balsavo, trisdešimt devyni už Labai aišku, patvirtinta. Šimtas pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė 107 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Balsuojame už 16 elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 27 už, 19 prieš priimta. 108 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 110 dviem dalim. Pirmoji dalis, kas už ją, kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji, norite pasitikrinti? Tai balsuojame dėl pirmos dalies elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 28 už, 18 prieš primta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė primta. 3-1 kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 3-2 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šimtas dvidešimt penktasis kompromis, e, pakeitimas, kas už, kas prieš, 125. Jis yra kito puslapio pabaigoje. 125 pakeitimas. Šimtas dvidešimt penktasis pakeitimas ketvirtame puslapyje apačioje. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Turiu pasakyti Vimai, kad tu turi balsuoti. 136, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 139 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 161. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 8.1 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. 8-2 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trisdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 31. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 176. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame. 176. Balsuoti baigiame. Atmesta. 177. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 8.3 kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. 179. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Devintasis kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. 38. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Šimtas aštuoniasdešimt ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, primta norite pasitikrinti, balsuoti pradedame elektroniniu būdu 185. Balsuoti baigiame. 28 už 14 prieš, 2 susilaikė priimta. 40 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 186. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 187. Ir žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Ne. Tai balsuojame už 187. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta pasitikrinkime elektroniniu būdu. 187 ir žodinis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 24 už 19 prieš 2 susilaikė priimta. 188 kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 188. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 41. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. 42. Nuo 42 iki 192 galime kartu balsuoti, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau kita pakeitimų grupė. Nuo 43 iki 198 balsuojame kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 199 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 200 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 44 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. A. Kompromisas Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 48. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pasitikrinkime. Balsuoti. Balsuojame elektroniniu būdu. 49 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Priimta. B. Kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 52. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. C kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. D kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 163 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 64. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 65. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 66. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 67. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 68. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šešim aštuntasis. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti baigiame. Dvidešimt aštuoni už septyniolika prieš priimta. 69 ir žodinis pakeitimas dar čia yra. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tada balsuojame, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta 26 už 20 prieš. 70 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 71 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Šeštasis, kas už, prieš, susilaikė. Primta, regis. 72. Kas už, kas prieš, susilaikė, irgi priimta. Balsuojame už 72 elektroninių būdų. Balsuoti baigiame. Dvidešimt trys už, dvidešimt du prieš. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Septintasis pakeistimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Dvidešimt šeši už, devyniolika prieš priimta. Septyniasdešimt trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. F kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 77. kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 9. kas už, prieš, susilaikė, atmesta Pasitikrinkime. Dėl devintojo balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 26 už priimta. G kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 89 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 90 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 12 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Sakyčiau, kad atmesta. Pasitikrinkime. 12 pakeitimas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta. 91. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 13. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 93. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir galiausia balsuojame dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame.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 teisimojo biudžeto projekto. Turite balsavimo sąrašą ir manau, kad galime balsuoti kartu už visus pakeitimus, nebent kas mums prieštarautų tokiai procedūrai. Prieštaraujančių nematau. Taigi, jeigu neprieštaraujate, balsuojame dėl visų pakeitimų. Pakeitimai nuo 1 iki 13, visi kartu. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Ir dabar balsuosime dėl paskutinio punkto, balsuosime elektroniniu būdu, balsuosime dėl visų pakeitimų, galutinis balsavimas. Kas už? Tiksliau balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 41 už 3 prieš. Taigi priimta. Ačiū pranešėjai. Tolesnis balsavimas dėl komisijos narių klausimų tvarkos. Aš esu pranešėjęs šio klausimu ir balsuosime dabar dėl pirmo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras e, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. Trečia dalis. Žodinis pakeitimas. Ar būtų prieštaravimų? Ne, tuomet e, kas už? Prieš susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas. Ne, jis atkrenta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime elektroniniu būdu. 11 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Trisdešimt trys už septyni prieš, viskas labai aišku. Bet kažkaip nesimatė. Anksčiau dvyliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 19 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuojame. Baigime balsuoti. 44 už vienas prieš susilaikiusių nėra. Labai ačiū visiems. Sveikiname pranešėją. So, wir haben jetzt die Abstimmung hier abgeschlossen und kommen dann äh, zum Bericht. Gerbiami kolegos, balsavimai baigti. Galime pereiti prie pranešimo dėl baltosios knygos dėl transporto. Deja, pranešėjas e, posėdėje šiuo metu nedalyvauja. Jis prie mūsų prisijungs po kelių akimirkų. So, wir kommen jetzt über die Aussprache über das Weißbuch zum Verkehr. Gerbiami kolegos, pereikime prie diskusijų dėl Baltosios knygos dėl transporto. Pranešėjas Vimas van Likampas, kuris e, yra posėdžių salėje, tad dabar norėčiau suteikti jam žodį. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Pradžioje norėčiau pateikti keletą pastabų. Norėčiau Jums priminti, kad šiame pranešime mes apžvelgiame, kaip yra įgyvendinama 11 metų baltoji knyga. Mes pranešime nesiekiame, kad būtų iš esmės ji peržiūrėta. Taigi šio pranešimo tikslas yra tiesiog e, apžvelgti pasiūlymus, kurie buvo pateikti 11 metais. E, žinia, kad ponas e, Gros parengė anksčiau pranešimą dėl pasiūlymų baltojoje knygoje, o šiame pranešime mes apžvelgėme tai, kaip tie pasiūlymai buvo įgyvendinti. Kolegė Bilbao mane informavo, kad e, reikia siekti, kad valstybės narės e, laikytųsi numatytų terminų, nes daugeliu iniciatyvų atžvilgių valstybės narės vėluoja, pavyzdžiui, oro transporto sektoriuje. Taip pat matoma, kad yra vėlavimų ir įgyvendinant pasiūlymus dėl geležinkelių paketo. vėlavimų neišvengta ir todėl dabar atėjo laikas daugiau dėmesio skirti transporto politikai, nes tokios šalis kaip Indija ir Kinija padaro daugiau pažangos nei Europa. Nenorėčiau badyti pirštais nieko, tačiau valstybės narės turi gyvendinti priemonės, dėl kurių sprendimas buvo priimtas 2011 metais. Be to, e, reikalingas pragmatiškas požiūris apžvelgiant susidariusią situaciją. Kitaip tariant, mes nesieksime pakeisti nuostatų, kurios yra Baltoje knygoje. Mes tiesiog sieksime testinumo. Taip pat norėčiau pabrėžti transporto sektoriaus ekonominę svarbą. Niderlanduose yra sakoma, kad e, be transporto nieko nebus. Ir e, Europos parlamente įvairiuose komitetuose e, IMCO, AFET yra aptariami dalykai, kurių, sakykime, be transporto sektoriaus įgyvendinti nepavyktų. Dabar dėl mm, transporto sektoriaus ir pervežimo e, transporto pakeitimo. E, Deja, šioje srityje e, rezultatų nėra pasiekta galbūt dėl to, kad buvo užsibriežti pernelyg ambicingi tikslai. Reali situacija yra tokia, kad jokio pervežimo būdų pasikeitimo nebūta. Todėl e, pranešime aš noriu, kad e, būtų daugiau dėmesio skirta šiam klausimui. Ko mes nepageidaujame? Mes nenorime, e, kad nukentėtų sausumos pervež, tai yra pervežimus sausumos keliais vykdančios įmonės. Mes tiesiog norėtumėm, kad būtų paskatintas kitų transporto rūšių infrastruktūros plėtojimas, e, pavyzdžiui, geležinkeliai, e, pervežimai e, jūra, upėmis. Taigi reikėtų daugiau dėmesio skirti taip pat transeuropiniams tinkla, tink, tinklams, reikia investuoti daugiau į e, geležinkelius, taip pat ir transportavimą upėmis. Dabar perikime prie tvarumo klausimų. Tvarumo tikslai e, transporto sektorijoje nebuvo pasiekti, nors buvo dėta nemažai pastangų. E, buvo patvirtinta ne viena priemonė, e, kaip pavyzdžiui būtų galima sumažinti emisijas, iš kurios įsiskiria transporto sektorija dėl dizel, dizelinų varomų variklių. Deja, netgi šioje srityje daug pažangos nebuvo. Taigi nėra jokios prasmės susibriežti labai ambicingų tikslų, jeigu gal, galiausiai mes nesugime jų pasiekti. Toliau eismas miestuose. Per atsimesius metus e, laukiama, kad e, eismas miestuose suintensyvės du kartus. Jeigu e, atvažiuosite į Briuselį ryte, e, pamatysite, koks intensyvus mieste yra vairavimas. Todėl reikėtų imtis priemonių šitoje srityje. Jūs visi žinote, kokia yra mano pozicija. Aš pasisakau visada už elektrą varomus e, dviračius. Jie galėtų padėti įspręsti problemas miestuose. Dabar, kalbant apie pažangias e, transportavimo sistemas, vakar e, sulaukėme Koch pranešimo. Ten kalbama apie integruotą bilietų pardavimo sistema, vis dėlto akivaizdu, kad e, tokioms pažangioms sistemams įdėkti dar yra labai daug e, technologinių barjerų. Pavyzdžiui, yra problemų dėl apmokėjimų, dėl rinkliavų. E, dokumentų administravimas taip pat yra labai svarbus Tai yra, mm, pavyzdžiui, muitinės e, dokumentai, kurie lydi e, visus e, pervežimus. Laikomės nuomonės, kad turi būti sukurta integruota elektroninė tokių dokumentų tvarkymo sistema. Dabar pereisiu prie socialinių aspektų. Kai kalbame apie socialinius aspektus susijusius su transporto sektoriumi, susidurėme su tokiamis problemomis. Kaip um, um, situacija Vokietijoje. E, žinia, kad um, kilo problemų ir su Uber e, pervežimo režimu sistema. Mes, aišku, pasisakome už e, pažangą transporto sektorėje, tačiau yra tam tikrų socialinių aspektų, kuriuos reikia spręsti. Kitaip tariant, mes pageidaujame socialinės rinkos ekonomikos ES. Mes nenorime vien tik tai kapitalizmo ir nieko kito. Be to, e, transporto sektorius yra susijęs ne tik tai su uh, ekonominiais dalykais, PVM, rinkliava, taip pat, tačiau taip pat ir su saugumu keliuose. E, žinia, kad e, kiekvienais, e, tiksliau 2014 metais keliuose žuvo 26 tūkstančiai žmonių. Akivaizdu, kad šiandieną daugiau dėmesio yra skiriama ekstremizmui, terorizmui, tačiau ką daryti su e, visais tais eismo įvykiais, kurie nusineša e, žmonių gyvybės, jau nekalbant apie sužeistuosius keliuose. E, be to, eismo įvykiai yra susiję ne tik tai su žala asmeniui, tačiau ir su įvairiais ekonominiais dalykais, draudimu, tuo, kad e, dėl eismo įvykių taip pat yra prarandama ir darbo jėga ir panašiai. Taigi tiek būtų apie mano pranešimą, aš taip pat norėčiau padėkoti sekretariato darbuotojams. Dėl jūsų e, paramos e, buvo tikrai puikiai padirbėta. Ačiū. Klaudija Traportel, prašome. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją, taip pat ir kitus kolegas, e, kurie atšventė šventasias Velykas. Pereitą e, savatgalį buvo ortodoksų Velykos. O dėl e, pranešimo norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktas pastabas. Yra akivaizdu, kad jūsų darbas remiasi jau atliktų darbų. E, tai yra, kas yra padaryta 11, e, dėl 11 metų Baltosios knygos, kas yra įgyvendinta, yra, tai yra puikus atspirties taškas. Aš asmeniškai pateiksiu keletą pakeitimo pasiūlymų. E, visų pirma, dėl socialinių aspektų. Akivaizdu, kad yra pasiekta pažangos, yra patvirtinti sektoriniai teisės aktai, tačiau reikia dėti daugiau pastangų siekiant harmonizuoti socialinius teisės aktus. Europos parlamentas turėtų paraginti komisiją, kad pastaroji pateiktų teisėkuros pasiūlymus, e, siekiant E, didesnės harmonizacijos. Galbūt reikėtų sukurti tam tikrą struktūrą, kuri prižiūrėtų, kaip yra įgyvendinimi teisės aktai. Tai galėtų būti e, transporto agentūra. Taip pat mes bendradarbiaujame su kitais e, socialistų frakcijos kolegomis, rengdami konkrečius e, pasiūlymus dėl pakeitimo. Nuo 2011 metų Buvo patvirtinti kai kurie teisės aktai ir norėčiau, kad pranešime būtų daroma nuoroda į, sakykime, 13 e, metų klimato ir kaito, klimato kaitos ir energetikos e, e, teisės aktų paketus. Mes dedame visas pastangas, pastangas kad būtų įgyvendinta 2011 metų baltoji knyga. Ir Tai yra labai svarbu, nes transporto sektorius turi būti iš esmės pakeistas, e, kaip buvo nutvarta 2010, 2010 metais, tačiau reikalingas toks holistinis požiūris. Reikia išvelgti e, sinergiją, kuri egzistuoja tarp energetikos ir transporto sektorių, bet to reikia turėti, e, priimti domen rekomendacijas, kurias pateikė mūsų kolegos ir dėl kitų aspektų, pavyzdžiui, dėl integruotos e, bilietų pardavimo sistemos, e, miestų, e, eismo miestuose ir panašiai. Mobilumas miestuose turi būti pagerintas ir tai turėtų būti vienas iš prioritetinių klausimų. Kiti mūsų pakeitimai bus susiję su tuo daugia modulumu Taip pat kalbėsim, pranešim, mūsų pakeitimuose bus kalbama ir apie tai, kaip pagerinti ir užtikrinti didesnį saugumą e, keliuose. E, kalbant apie geležinkelius, mes turime e, palengvinti gyvenimą tiems, kurie naudojasi viešojo, viešojo transporto paslaugomis kiekvieną dieną. E, transporto sistema e, glaudžiai E, susijusi ir tiesiog jos panaudojimas glaudžiai susijusi su tuo, kiek, kaip yra išvystyta mūsų infrastruktūra. E, tam reikėtų e, skirti daugiau dėmesio. Jau matome, kad mūsų kaimininėse šalyse mažai dėmesio skiriama, kad būtų pasiekti 11 metų baltosios knygos tikslai. E, taip pat e, mes nesugebėjome ir sumažinti aukų keliuose skaičių, kaip e, buvo norėta. Tiems tikslams pasiekti reikia, kad būtų sukurta pažangi integruota transporto sistema. Turi būti įgyvendinti visi teisėkuros projektai, kurie buvo patvirtinti. Ačiū, kad išklausėte, pakeitimų pasiūlymus pateiksime.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 Norėčiau padėkoti ponui Vandenkampui už darbą su šiuo dokumentu ir ačiū, kad taip greitai mums jį pateikėte. Čia pristatytas požiūris iš tikrųjų atspindi problemos esmę ir taip labai glaustai viskas išdėstyta, kas yra reta mūsų institucijoje. Norėčiau vis dėlto atkreipti dėmesį į keletą klausimų, į kuriuos mes turėtume tikrai žiūrėti kaip į prioritetinius. Turime prisiminti, kad Europa nors yra išskirtinė nėra vis dėlto visiškai skirtinga nuo likusio pasaulio ir priimdami sprendimus turime atsižvelgti į, į globales tendencijas. Mm, iš tikrųjų, dažnai tiesiog ES pati savo primeta pernelik optimistinį tempą atsisakymo CO2 Tuo tarpu, kai kitos valstybės iš tikrųjų pasinaudoja mažėjančiomis kūro kainomis, ES tuo pat metu įgyvendina iškus nerealius visiškai CO2 emisijų sumažinimo tikslus iki 2050 metų 60 procentų mm, siekiama sumažinimo. Ir tai yra iš tikrųjų apkrauna transporto sektorių papildomomis sąnaudomis, kurias kelia šie tikslai. Taigi reikėtų iš tikrųjų sumažinti šį spaudimą ir reikėtų tai realiai padaryti. Dar vienas pavyzdys. Mm, laisva konkurencija transporto sektoriuje. Mm, iš tikrųjų, vėl galima palyginti e, šį sektorių su kitomis pasaulio šalimis. Žiūrint, pavyzdžiui, į aviacijos sektorių, matome, kad e, vis stipresnės pozicijas mm, užsikariauja Persų įlankos e, šalis, vėlgi ES rinkos sąskaita. Ir Šios problemos mes kol kas iš tikrųjų negalime išspręsti ir Europos komisija yra šio požiūriu bejėgė. Taip pat yra labai daug socialinių problemų, kurias bandant spręsti ES valstybės imasi dažnai protekcionistinės politikos. Ir mm, iš tikrųjų būtina atsižvelgti į skirtumus į, ir mokesčių sistemose, ir ekonominėse sistemose. Be laisvos rinkos nepavyks mums įgyvendinti šiame dokumente išvardintų tikslų. Aš sutinku su tuo, kad transporto politikos esmė yra žmogus. E, ir būtent keleiviams vartotojams turėtų tekti didžiausia nauda, jie turėtų pajusti sumažėjusias kainas, vairuotojai, mm, dviratininkai turi pasinaudoti padidėjusiu saugumu, e, geresnėmis komunikacijos technologijomis ir panašiai. Tačiau transporto sektorius yra e, platesnė prasme, įdarbina žymiai daugiau žmonių Ir e, jis yra susijęs su tokiais sektoriais, kur pernelyg spartus technologijų vystimasis e, lems nedarbą. Taigi, iš tikrųjų, gal reikėtų kalbėti ne apie įvairią rūšį transportą, bet didesnį saugumą ir galimybę pasinaudoti transporto teikiamais E, privalumais. Taigi reikėtų iš tikrųjų ir į tokį požiūrį atsižvelgti e, ES lygmenių artimiausiais metais. Ačiū. Danke sehr. Das Wort hat jetzt Gesine Meissner. Dėkoju. Kazina Meissner. Kita kalbėtoja. Dėkui pirmininkė. Norėčiau padėkoti Vimui Jisai sakė, kad norėjo, kad jo pranešimas būtų aiškiai sukoncentruotas, neišplaškytas ir jam tai pavyko. Ir jis sugebėjo atspindėti ir mūsų diskusijas. Turiu šiek tiek komentarų, ne visi jie yra pozityvus, jūs kalbate apie modulių keitimąsi ir modulių derinimą. Taip, galbūt norime pereiti nuo kelių prie geležinkelių, bet kartais iškyla galimų pajėgumų problemos. Mums reikia išmanių transporto sistemų, kurios būtų pozityvios, kurių indėlis būtų pozityvus, visą tai yra gerai. Aš norėčiau pakomentuoti apie saugumą keliuose. Jūs kalbate apie inovatyves, išmanės automobilių technologijas. Ir čia norėčiau pasakyti, kad taip gerai jei transporto sektorius inovuojasi, atsinaujina, bet turime neužmiršti duomenų srautų ir e, privatumo problemų. Aš nemažai mm, dėmesio skiriu Europos mm, pirmosios pagalbos sistemai turime neužmiršti šio klausimo, kai kalbame apie transportą. Taip pat mm, moterų, mm, kurių nedaug dirba transporto sektoriuje, turėtume paskatinti moteris dirbti šiame sektoriuje kelionės be popierinių bilietų. Visa tai yra labai gerai, bet čia turėtume pagalvoti, kaip čia turėtume veikti. Dabar atskiri transporto sektoriai. Oro transporte nekalbate apie vidaus konkurenciją. Labai svarbu ją paminėti. Yra įvairios nacionalinės institucijos Vokietijoje, Austrijoje yra mm, keleivių, mm, nacionalinės keleivių valdymo sistemos, kalbant apie prekybos apivartiniais taršos leidimai sistemą, tai būtų gerai, kad jinai būtų ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Nemanau, kad reikia sieti Kalbant apie išmetimus, gabenant sunkvežimiais, turėtume čia labiau pasigilinti į šią sritį ir geriau galėti matuoti išmetimus, turėtume nusistatyti standartus, bet prieš tai turime pilnai išsiaiškinti situaciją šiame sektoriuje. Kalbate apie modalumą, logistiką. Taip pat manau, kad informacinės, informacinių technologijų sistemos galėtų prisidėti prie logistikos geresnių sprendimų. Teršėjas moka principas. Manau labai gerai, kad šis principas yra minimas. Bet nieko nesakoma apie tai, kad pajamos iš transporto turėtų būti skirtos infrastruktūrai plėtoti. Mes norime bendro Europos dangaus, norime, kad kelių e, transporto sistemos sėtusi su e, vandenų transporto sistemomis. Manau, kad iš esmės šis pranešimas yra geras. Dėkui prieš suteikdamas žodį kitam kalbėtojui, noriu pasveikinti kitus mūsų svečius. Ponas Laifrid pakvietė Austrijos socialdemokratų jaunimo grupę. Sveikiname Jūs mūsų komitete. O dabar tęsiame diskusijas Maja Kilonin. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, dėkoju Vimai už tokį puikų dokumentą. turėtume pasakyti, kad 2011 metų baltoji knyga dėl transporto yra gera, geras dokumentas, bet jame trūksta vieno dalyko - visų šių gerų iniciatyvų ir siekių įgyvendinimo, numatymo. Taip mes norime, kad transporto sistemos būtų tvaresnės, m, mm, lengviau naudojamos ir dėl to turime numatyti, kaip tų visų tikslų pasiekti. Konkurencija yra pasaulinė ir tai aišku skatins naujų standartų nustatymą įvairių transporto rūšių derinimą. Šiuose, šiame sektoriuje dirba milijonai žmonių. Skaitmeninimas paliks savo pėtsaką. čia turėtume įsiklausyti į galutinio vartotojo norus, keleivių norus, paslaugų mm, naudotojų norus. Turime tenkinti tų naudotojų poreikius Turime skatinti inovacijas šiame sektoriuje ir siekti, kad inovacijos iš tiesų patektų į rinką, atsirastų rinkoje. Turime sudaryti sąlygas inovacijoms plėtotis, suteikti galimybę naujoms sistemoms atitinkamai atverdami ir reguliavimo sferą, kad nauji ekonominės veiklos vykdytojai galėtų patekti į rinką ir joje veikti. Turime užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas viso, visiems rinkos dalyviams. siekdami, kad Europos bendra transporto politika būtų išmani. Aišku, kad lėšų neturėsime per daug, dėl to reikia kuo maksimaliau, kuo geriau e, jas panaudoti. Mūsų frakcija pateiks išsamius pakeitimus Vimui. Norėčiau pakomentuoti kai kurias dokumento vietas, kurios, mano nuomonė, yra labai svarbios mūsų diskusijom. Pirmasis dalykas tai yra tarptautiniai dalykai, kurie susiję su mūsų vidaus transporto sistemos veikimu Aišku, tarptautiniai aspektai yra svarbus, bet pirmiausia, e, mums turėtų rūpėti išspręsti visas vidaus problemas. Yra įvairių transporto alternatyvų, į jas turėtume pažiūrėti plačiau, pažiūrėti, kokios tendencijos yra pasaulyje, turime atsižvelgti į naujausias tendencijas transporto automatizavimo galimybės nėra aptariamos šiame dokumente ir bijau, kad mes užmiršome vieną svarbų dalyką. Vaikščiojimas ir važinėjimas dviračiais taip pat yra transporto rūšis, kurią čia užmiršome paminėti. Suomiai ir ypač Olandai labai važinėjasi dviračiais, taigi neužmirškime ir šio aspekto. Dėkui. Ačiū. Iš tikrųjų, važiuoti dviračiu iš ryto Briuselį tikras iššūkis. Noriu padėkoti kolegai už šį dokumentą. Mes jau esame tai aptarę ir aš sakiau, kad tai kai kas ten yra miglota. Dabar to nebekartosiu. Bet e, manau, kad e, iš tikrųjų, panas Vandekamp, jūs įstengėte išlaikyti dėmesį ties tais dalykais, kurie yra svarbiausi. Vis dėlto mes tiksime pakeitimus dėl to, kas e, vis dar neatsispindi šiame dokumente. Yra skubių klausimų, galvojant apie transporto ateitį. Tai yra vienintelis sektorius, kur vis dar didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų kiekis. Mes e, siekiame atsisakyti anglies ir mažinti CO2 emisijas visur išskyrus transporto sektorių. Taigi reikėtų labiau akcentuoti šį elementą ir toliau modalusis e, transportas. Daug apie tai kalbame, tačiau realiai niekas nedaroma. Taigi gana, galbūt kalbų mes turime imtis realių veiksmų ir užtikrinti, kad e, tada, kai teikiami transporto ateities vertinimai ir prognozijas, reikėtų uh, iš tikrųjų ne vien kalbėti apie tai, kad tai labai svarbus sektorius, bet iš tikrųjų konkrečiau viską formuluoti ir griežčiau. Taigi mes teiksime pakeitimus ir tada kalbėsime apie modalumą ir kainodarą. Galvojant apie kainodarą, manau, kad mes iš tikrųjų turėtume uh, laikytis labiau provokacinės pozicijos, galvodami apie kelių transporto apmokestinimą. E, galbūt galima būtų remtis kilometrų skaičiumi. Tai būtų atspindėtas realus kelių naudojimas, ne vien tai, kam priklauso automobiliai ir panašiai tai tokiu atveju būtų internalizuotos um, transporto sąnaudos ir tai būtų iš tikrųjų priimtinas sprendimas. Tai toks bus vienas mūsų teikiamas pakeitimas ir dar galvojant apie skirtingas transporto rušis. Manau, kad formuluotės būtų galima griežtinti. Pagalvokime, kaip yra mm, apmokestinamos skirtingos transporto rūšis. Iš tikrųjų, dabar tas apmokestinimas yra visiškai nesažiningas. Pavyzdžiui, oro transportui daromos išimtis iš praktiškai visko ir tai yra spręstina problema. Jeigu norime sąžiningos konkurencijos tarp skirtingų transporto rušių, tai ir kainos turi būti taikomos vienodos ir sąžiningos. Ir reikėtų iš tikrųjų įtraukti, internalizuoti sąnaudas visose transporto rušyse nereikia nesažiningos konkurencijos ir tai reikia iš tikrųjų spręsti griežtesnėmis priemonėmis. Taigi mes teiksime atitinkamų pakeitimų, taip pat ir susijusi su konkrečiai oro transportu PVM bilietų, taikomas bilietams vis dar apie tai nekalbama Reikėtų kalbėti apie galimus tarptautinius sutarimus iki 2020 metų. Manau, kad iš tikrųjų mes turėtume kategoriškiau reikalauti tam tikrų dalykų e, ir per ilgai oro transportui taikomos įvairios išimtis. Ir aš ne prieš skrydžius, aš tiesiog manau, kad visi turėtų mokėti vienodą sąžiningą kainą, o vartotojai turėtų galimybę pasirinkti tarp įvairių transporto rūšių. Neturi būti teikiamas prioritetas šiai konkrečiai transporto rūšiai. Klausimas ponui Vandenkamp. Vis dar mums neaišku, kaip bus nustatyti privalomi tikslai, pavyzdžiui, dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo iki 2020-ųjų, bet yra siūlomas privalomas tikslas jūrų sektoriui. Tai kodėl pasirinkta kalbėti apie privalomus tikslus jūrų sektoriu? Iš tikrųjų, mes tikrai pasisakome už privalomus tikslus transporto sektoriui, tačiau kodėl tik jūrų transportui tas yra taikoma? Ko gero, tai turėtų galioti ir kitoms transporto rušims. Tai toks klausimas, kodėl jūrų transportas išskiriamas šio požiūriu. Ir dar savo pakeitimuose mes kalbėsime ir apie traptautinius mūsų klimato kaitos mažinimo tikslus bei įvairovės išsaugojimo tikslus ir kad jie turi būti pasiekti, nes kartais, manome, iš tikrųjų, kad labai stipriai skatiname kai kurias um, transporto rušis ir išleidžiame iš akių kai kurios kitus svarbus klausimus. Ir svarbu kalbėti apie tarptautinius tikslus. Ir biologinės įvairovės konvencijoje mes mm, sakome, kad mm, turime mm, išsaugoti biologinę įvairovę ir tie išsaugomų tikslai turi būti siekiami taip pat ir įgyvendinant transporto politiką. Taigi tokius mes keisime pakeitimus, mes norėtume iš tikrųjų kad kaip ponas Vandenkampo penkerių metų jau dirbs vienuoliktus metus parlamente, renks dar vieną baltąją knygą, ten sakys, kad mes einame teisingų kelių, bet dar dar ne, nepasiekėme užsibrieštų tikslų. Mes tikrai norime, kad per artimiausių penkerių metų laikotarpį būtų pasiekta realių tikslų ir ponas Vandenkam galbūt galėtų parengti apie tai labai pozityvę ataskaitą ar pranešimą po penkių metų. Ačiū. Peter Lungen. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pranešimas labai tinkamai suderintas, aš pasiekta tinkama pusiausvyrą, tačiau reikėtų iš tikrųjų jį papildyti. Mes visi žinome, kaip svarbu, kad transporto sistema tinkamai veiktų, tai svarbu ir ES, ir tarptautiniai rinkai, ir todėl pranešime reikėtų skirti dėmesio ir administracinėms ir biurokratinėms kliūtims šiame sektoriuje. Mes nenorime, kad būtų piknaudžiaujama kabotažo taisyklėmis. Gerai būtų iš tikrųjų mm, kalbėti ir apie mm, administracinės taisyklės ir oro sektoriuje ir mes norėtume atkreipti į tai dėmesį. Iš tikrųjų, reikia stengtis, kad būtų piknaudžiaujama ES lygmenių ir kabotažas tikrai yra viena iš probleminių sričių. Piknaudžiavimus dabar įgalina oficialios taisyklės. Socialinis dempingas yra dar viena svarbi problema, kurią kelia didžiųjų įmonių godumas. Tai reiškia, kad žmonės tiesiog išstumiami iš rinkos, išstumiami įmonių, kurios e, nesilaiko iš tikrųjų padarumo principo. Dabartiniai sprendimai iš tikrųjų situacijos negerina ir manome, kad turi būti priimti teisės aktai, kurie mm, užtikrintų, kad prieš padarumo reikalavimų nesilaikančias įmonės būtų taikomi, taikomos sankcijos. Taigi mes turime labai griežtai kovoti su piknaudžiavimu. Ačiū. pasisakė šešėliniai pranešėjai. Ir turiu dar ilgą sąrašą narių, kurie nori pasisakyti. Taigi tik po dvi minutės kiekvienam pasisakymui. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Manau, kad pranešime užtikrinta tinkama pusiausvyrą, manau labai svarbu kalbėti apie tai, kad tvarus transportas susijęs ir su socialiniu e, tvarumu. Svarbu užtikrinti sąžininką konkurenciją visame transporto sektoriuje. Gruodžio mėnesį turėjome balsuoti dėl rezoliucijos, dėl juodojo sąrašo ES ir kai kurios frakcijos čia kalbėjo parlamente apie socialinį dempingą ir kai kurių įmonių išstumimą iš rinkos. Komisija dabar sako, kad nori peržiūrėti kabotažo taisyklės ir viską išdėsyti aiškiau. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų reali galimybė siekti mm, e, sprendimų. Kalbant apie oro sektorių, mes turėjome laiko mm, pagalvoti apie tai, mm, kaip būtų galima mm, susijęti inovatyves e, įmonės ir e, skrydžių saugumą. Iš tikrųjų, saugumas yra labai svarbi tema ir tai turi būti akcentuota ir šiame pranešime. Mes taip pat turime galvoti apie ICAO taisyklės, jų įgyvendinimą ir tai taip pat padėtų užtikrinti didesnį saugumą, nes iš tikrųjų įdarbinimo sąlygos ir saugumas yra tiesiogiai susiję dalykai. Toliau daugia rūšis transportas Dar viena man aktuali tema. Noriu pasakyti, kad aš atstovauju transporto sektorių, būtent dirbu su klausimais susijusiais su įdarbinimu transporto sektoriuje. Noriu pasakyti, kad nepakankamai moterų yra įdarbinama šiame sektoriuje. Ačiū. Vielen Dank. Nächstes Christine Revaud-Dallon. Merci. Ačiū, Kristina Ryvadėliau. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu keletą dalykų pasakyti. Manau, kad pranešimas eina tinkama linkme ir naujų tikslų nustatymas būtų gera galimybė padaryti teigiamą poveikį Europos transporto sistemai čia paminėti e, kai kurie pagrindiniai principai, taip pat ir e, teršėjas moka, bet turime pasakyti, kad be politinių įsipareigojimų mes negalėsime pasiekti šių tikslų ir turime galvoti apie visas įmanomas teisinės priemonės. Iki 2030 metų numatyti tikslai e, reikš uh, galimybę užbaigti šios baltosios uh, knygos uh, sėkius. Noriu pasakyti, kad kalbant apie socialinius aspektus, neturėtume užmiršti, kad transporto sistema yra socialinės integracijos priemonė, nes visuotinis transportas yra priemonė kovoti su socialinė atskirtimi ir tai turėtų tapti svarbia Europos transporto politikos e, dalim. Turime užtikrinti per visuomeninės paslaugas e, galimybę visiems naudotis visuomeniniu transportu ir visas e, šias sritis turėtume aptarti taip pat ir su socialiniais partneriais siekti e, geresnių standartų. O kalbant apie COP21, tai reikia, kad Baltosios knygos siekiai atsispindėtų e, šiame šalių sustikime. Ačiū. Ačiū kolegoms, kurie sugebėjo sutilpti jiems skirtą laiką. O dabar žodis e, Džordžui Bachui. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti Vimui Fandenkampui už atliktą darbą ir norėčiau pritarti tam, ką pasakė anksčiau kalbėję asmenys. E, nenorėčiau kartoti tų pačių minčių, todėl pasisakysiu dėl trijų e, dalykų. Visų pirma, E, pervežimo būdų e, pakeitimas. Šis klausimas e, taps labai aktualus ateityje. Mes turime užtikrinti, kad egzistuotų tinkama infrastruktūra šiam klausimui spręsti. Kitas aktualus dalykas yra integruota kainodara. Daugiau dėmesio reikėtų skirti tam, kad komisija spręstų su tuo susijusius socialinius klausimus. Be to reikėtų praktinio e, visų pasiūlymų e, pasiekmių įvertinimo ir atsižvelgdami į būsimų studijų rezultatus būtų galima pateikti teisėkuros pasiūlymus. Pavyzdžiui, kokia yra dabartinė situacija transporto sektorija, socialinės e, sąlygos, jų prastėjimas aviacijos sektorija. Ir tokie dalykai aktualūs ne tik tai e, turint omeny saugumą, bet ir apskritai e, dėl vis mažėjančių žmonių skaičiaus, kurie dirba aviacijos sektorija. Dėl esamų komisijos teisėkuros pasiūlymo reikalingas toks horizontalus, visapimantis požiūris. Yra daug įvairių pasiūlymų, bet mums reikia tokio horizontalaus požiūrio, kad geriau matytumėm situaciją. Dėl taip vadinamų vamzdinių transportavimo būdų e, reikėtų šiuo atžvilgiu teisės aktų. Ačiū, ponas Liberatski. Ir aš visų pirma norėčiau pasveikinti pranešėją ir pasveikinti su puikiai atliktu darbu. Keletas pastabų. C punktas. Čia jūs rašote, kad Europos e, transporto sektorius išlieka lyderių pasaulyje. Vis dėlto aš laikiau, laikausi nuomonės, kad e, žodelis vis e, dar turėtų būti įtrauktas į tekstą. Pagal balt, Baltąją knygą e, transporto sektorius turėtų pagerinti konkurencingumą Europoje. Aš norėčiau išplėtoti šią mintę kas buvo padaryta praeitįje ir kaip transporto sektorius gali pagerinti mūsų gyvenimo kokybę. Taip iš tiesų aš pritariu tam, kad transporto sektorius turėtų pagerinti mūsų gyvenimo kokybę. Toliau dėl e, integruotos e, rinkliavų sistemos. Aš norėčiau užduoti klausimą e, dėl prancūzų ir vokiečių rinkliavų sistemo. E, Jeigu yra e, renkamas 9 eurų e, rinkliavos mokestis, ar tai pagerina mūsų gyvenimo kokybę ar ne? Gal reikėtų imtis veiksmų šioje srityje? Kitaip tariant, tai, kas yra rašoma šiame pranešime, yra teisinga, tačiau yra ir kiti dalykai - realybė. Tai yra, ką daro vyriausybės, valstybės narės dėl transporto politikos. Apie tai mes turėtumėm kalbėti. Be abejo, balt, baltoji knyga yra aktuali, yra privaloma valstybėms narėms, ar ne? Taigi, integruota transporto sistema. E, trans, e, geležinkelių sektorius. E, čia yra daug barjerų bendradarbiauti. Ir jie turėtų būti pašalinti. Junkerio investicijų planas. Puiku, kad apie tai yra kalbama septintame punkte. Kalbama apie galimybės. Galimybės e, kaip žodis man patinka. Tačiau e, kaip bus įgyvendinta tai, kas yra rašoma septintame punkte, kiek priklausys viskas nuo vyriausybių ir valstybių narių. Bet kuriuo atveju puikus pranešimo projektas, sveikinu už, e, dėl pranešėją ir tikiuosi, kad mes priversime komisiją tinkamai elgtis. E, transporto sektorius yra vienas iš ES prioritetų ir tai komisija turėtų turėti omeny. Ačiū. Dabar žodis Ditai Koch. Ačiū Vimai. Ačiū Jums už pranešimą. Norėčiau pateikti porą pastabų. Jūs e, čia kalbate apie ekonominius aspektus ir e, transporto sektorių, tačiau nereikėtų pamiršti ir žmonių teisų, negaliųjų e, pagyvenusių žmonių teisų, reikėtų kalbėti ir apie pagalbą jiems keliaujant. Tačiau už tokias paslaugas ta, turėtų kažkas mokėti. Todėl mes e, pasisakome už e, kelionių tvarų planavimą, pasisakome už e, pažangesnį požiūrį į transportą. Galiausiai. Mm, dabar žodis Ismael. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją už puikų pranešimą. Čia jis e, paliečia labai daug aktualių klausimų. Man skirta nedaug laiko, todėl paminėsiu tik tai keletą jų. Puiku, kad e, yra kalbama apie Baltosios knygos tikslus. E, Baltoje knygoje yra kalbama apie tvarumą, kad reikia mažinti mm, eismo kamščius ir panašiai. Tačiau Baltoje knygoje taip pat kalbama apie TNT projektų įgyvendinimą, kad e, tie projektai turėtų būti e, užbaigti. Taip pat, kad iki 20 metų būtų m, mm, sukurta papildoma infrastruktūra viešajam transportui e, vystyti. E, mes patys visada pasisakome už didesnės investicijas į viešąjį e, transportą ir norime, kad žmonės vis aktyviau naudotųsi viešuoju transportu, tačiau tam reikalingos investicijos. O mes jau pasiekėme, išnaudojame visas praktiškai galimybės šioje srityje. Jeigu aš teisingai e, suprantu, jūs savo pranešime kalbate apie E, pervežiui jų e, profesinį kodeksą. Ir aš laikausi nuomonės, kad e, kalbant apie 16 metų, metus, labai e, svarbu, kad būtų optimizuotas e, transporto sektorius, tobulinant, tobulinant visas e, transporto sistemas. Vis dėlto tam tikri e, pervežimo būdai negali būti visiškai panaikinti, perkeliant, perkeliant tam tikrą e, pervežimo kiekį, e, sakykime, geležinkeliams arba upių transportui. E, za tú možnosť vlastne posúdiť. E, Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš e, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jie šiame pranešime sako, kad reikia apžvelgti pasiektą pažangą ir žiūrėti, ką galima padaryti ateityje. Pritariu kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad reikia atkreipti dėmesį į sąlygas, kuriamis dirba įvairūs e, vairuotojai. Ir e, kalbant apie transporto sektorių, mūsų darbai tikrai nėra baigti. Yra labai daug skirtumų tarp sąlygų, kuriamis e, veikia skirtingos transporto įmonės. Taigi šioje srityje reikia didesnės harmonizacijos. Taip pat reikia užtikrinti didesnį saugumą keliuose ir tą galima pasiekti per nu, inovatoriškas priemonės ir technologijas. Kitaip tariant, jeigu bus naudojamas naujos struktūros, reikia užtikrinti, kad transporto priemonės yra saugios. E, ne tik pervežant, e, sakykime, keliaivių saugomis e, ilgais atstumais, bet pavyzdžiui ir miestuose, juk aktualus taip pat ir pėsčiųjų saugumas. Be to pranešime nekalbam apie autobusus arba troleibusus miestuose. Man atrodo, kad tokios transporto priemonės kai kuriuose valstybėse yra labai svarbios. Petras, Petr Kliūnis. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją už labai aišku pranešimą. Yra keletas dalykų, kurie man yra labai svarbus, nes kalba eina apie Baltusios knygos peržiūrą. Taigi būtų puiku pažiūrėti ir į tuos dalykus, kurie nebuvo įgyvendinti ir kaip situacija galėtų būti pagerinta. Mes kalbame apie didesnės investicijas į e, mokslą, e, į technologijas. 80 e, procentų mūsų gyventojų gyvena miestuose, todėl miesto transportas yra labai svarbus. Daugiau reikia dėmesio skirti vaikščiojimui, važinėjimui dviračiais, daugiau dėmesio skirti viešajam sektoriui ir apie tai kalbama pranešime. Dėl aviacijos reikia daugiau dirbti. E, pats pranešėjas kalba apie tai, kas e, yra blogai padaryta įgyvendinant bendro dangaus e, pasiūlymą. Taip pat reikėtų kalbėti apie konkurencingumą kad ne visi teisės aktai buvo gyveninti šioje srityje ir tai, tai, yra, tai yra nesėkmė. E, taip pat, e, kalbant apie Persų įlankų, įlankos šalis ir konkurenciją e, su jomis, šioje srityje yra svarbus dialogas, nes nesažininga konkurencija buvo paliesta anksčiau. Tačiau tuo pat metu, kaip ir sakė kiti, mes nesame izoliuoti ir yra tam tikrų socialinių žimtumo aspektų, E, valstybės pagalbos e, dalykų, kurių mes e, kontroliuoti negalima. Taip pat negali jų kontroliuoti ir komisija. Taigi mes turėtumėm pabrėžti, kad dialogas bus svarbus. Aš, pavyzdžiui, Dublinę matau, kad įvairių persų įlankų šalių aviacijos vis dažniau perveža keleivius iš Dublino į artimuosius rytus. Ir vartotojai mielai naudojasi tokių avialinijų paslaugomis ir tai yra iššūkis. Ir tą iššūkį galima atremti tik tai per dialogą. Dar dėl jūrų transporto ir jūrų greitkelių potencialo. Jis dar nėra iš, iki galo išnaudojamas. Tai yra vienas iš aspektų, kuriam reikia daugiau dėmesio skirti, ypač e, kai kalbama apie TNT projektų įgyveninimą ir sinergiją tarp jų. Ačiū, dabar žodis Ando Deli. E, e, Ačiū pirmininkė už organizuotas diskusijas. Aš taip pat laikausi nuomonės, kad šis pranešimas yra subalansuotas ir norėčiau dėl jo pateikti tik porą pastabų. Visų pirma, džiaugiuosi dėl to, kad pranešime e, daug dėmesio skiriama žmogui transporto sektorija. Ir e, Šiuo atžvilgiu svarbu pabrėžti, kad komisijos darbas yra labai svarbus. E, parengti teisė, kurios projektai yra svarbus ir apie tai reikia pranešime kalbėti, kad e, teisės aktai, kuriuos siūlo komisija, turi būti aiškus ir suprantami, bet to e, reikalingas ir nuspėjimumas. Teisės aktais turėtų būti sukūriamas ir saugumas. Taip e, būtų naudinga skatinant inovacijas. Padė, tai taip pat būtų naudinga ir verslui. Toliau sertifikavimo sistema licenzijų išdavimo sistema yra taip pat labai svarbi ir mm, Šiuose sritise taip pat reikalingas e, nuspėjamumas. Toliau infrastruktūra, infrastruktūros plėtojimas. Aš pritariu tam, kas yra rašoma pranešime. Dar norėčiau pateikti vieną komentarą dėl naudojimų savokų, nes e, dokumente anglų kalba ne, visi, ne visos savokos yra aiškios. Ir arba neteisingai naudojamos. Nes turite turėti omeny, kad nuostatos, kurias mes tvirtinsime, bus skaitomos ne tik ES, bet ir už jos ribų. Todėl tiek savokos, tiek nuostatos turi būti aiškios. Ačiū, Martinas von Milteras. Miltenburgas. Ačiū. Aš suteiktą žodį, aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėlinės pranešėjams už puikų darbą. Norėčiau pateikti keletą pastabų dėl pranešimo projekto. Jame yra pateiktas e, pasiūlymas pradėti dialogą su Persų įlankos e, šalimis, kad e, būtų daugiau aiškumo dėl subsidijų, kad būtų na, sažiningesnė konkurencija tarp avialinijų. Bet kodėl kalba neina apie Turkiją? Turkija yra labai svarbi kalb, šalis. Turkijos rinka sparčiai auga ir mums yra svarbi. Taigi, kas vyksta su Turkija? kas vyksta su jos e, oro uostais, e, oro uosto plėtra Stambule. Taigi reikalingas didesnis skaidrumas ir jos atžvilgiu. Klausimas pranešėjai, kodėl apie Turkiją čia nekalbama. Komisija ateityje pateiks naujų minčių dėl to, kaip būtų galima pagerinti konkurencingumą e, aviacijos sektorėje. Ir e, tikrai aš nenorėčiau dabar e, sudaryti klaidingo tokio įspūdžio, kad ginu Turkiją ar Persijos įlanko šalis. Tačiau m, mm, Azijoje matome, kad e, vis daugiau yra pervežama keleivių, todėl gal mūsų avialinijos galėtų pabandyti savo laimę tose rinkose. E, dėkui, pirmininkė. Aš, kaip ir kiti kolegos, prisidedu prie komplimentų pranešėjui už puikų darbą, kuris rodo jo galimybę puikiai viską apibendrinti, įrodo jo kvalifikaciją. Bet E, noriu pasakyti, kad Europos transporto sektoriui tenka vis aršiau konkuruoti pasaulyje. Ir norėčiau, kad tam klausimui būtų skirta daugiau dėmesio, bet kalbant apie konkurenciją, turėtume siekti, kad bendradarbiavimas tarptautiniu mastu su ne ES įmonėm vyktų lygiai teisiškumo principu ir kad Europos e, įmonės, Europos operatoriai turėtų prieigą prie kitų rinkų tokiamis pačiomis sąlygomis kaip ir kitų valstybių operatoriai. 2050 metais, aišku, galime turėti visiškai naujas technologijas. Gaila, kad nekalbame pakankamai šiame pranešime apie transporto automatizavimą. Reikia paminėti dronus, apie taip pat transporto priemonės, kurios pačios važiuoja. Žinome, kad Rotterdamo uostas, kurį mini e, pranešėjas, yra puikus e, pavyzdys Taip pat turime neužmiršti e, taršos e, kitų svarbių aspektų ir to, kad kai kurios profesijos iš šio sektoriaus dinksta. E, dėkoju. Aš irgi norėčiau pasisakyti, kaip paskutinis kalbėtojas noriu padėkoti Vimui Vandekamp už pranešimo projektą. dabar situacija, kad mažiausiai e, aplinkai naudingos priemonės yra pigiausios, o brangiausios e, priemonės šiame sektoriuje būtent yra tos, kurios užtikrina geriausią aplinkos apsaugą. Jei dabartinė šio sektoriaus struktūra išliks tokia pati, mes niekad nepasieksime aplinkosauginių tikslų šiame sektoriuje. Komisija turi pateikti mm, koncepciją, kaip planuoja mažinti taršą šiame sektoriuje. Aišku, subsidiarumo klausimas yra svarbus, bet turime užtikrinti, kad dėtume tinkamą kryptimi. Helsinkije atliktas tyrimas parodė, kad vienas euras investuotas į transporto, e, skirtingų transporto rūšių sąsajas duoda 8 eurus naudos. Miestuose yra labai didelė tarša, per daug atsiliekame, per daug nenorime e, sparčiau veikti e, transporto modulių derinimo srityje, nors turime gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Kopenhaga per 20 metų 300 procentų išaugo dviračių transportas ir labai daug pastangų buvo skirta dviračiams skatinti. Jei būčiau nupiešęs dabartinį Kopenhagos vaizdą prieš 20 metų, jūs būtumėt pavadinę tai tik tai svajonėmis, bet turime jau realų e, pavyzdį. Berlyne irgi dviračių transportas išaugo nuo 6 iki 12 procentų Sevilijoje. Komodalumas yra svarbus, bet pereimas prie modulių derinimo, prie kitų modulių nėra toks spartus, kaip norėtume. Ypač miestuose turėtume skatinti e, pereimą prie kitų transporto priemonių, nes e, visi maršrutai ten yra ilgesni kaip 6 kilometrai. Komisijos atstovas. Dėkui. Ačiū už šią galimybę čia pasisakyti. Jūsų pranešimas yra labai svarbus jūsų indėlis, kuris e, greičiausiai padės mums labai greitai pradėti bendro sprendimo procedūrą ir užtikrinti, kad šis fondas papildys kitas finansinės priemonės. Dėl baltosios knygos aš tikrai nesakyčiau, kad pono Vandenka pranešimas yra myglotas. Pranešėjas turi labai daug patirties ir jo išmintis atsispindi šiame pranešimo projekte, bet svarbi taip pat yra ir kokybė tų uh, komentarų, kurie buvo pateikti šiame komitete. Ir šiandien mes matėme, kad pranešime atsispindės dar daugiau naudingų idėjų, kurios dar labiau jį patobulins. Mes matome, kad atlikta analizė yra tikrai gera ir bendras požiūris yra uh, racionalus, ta prasme, kad pranešime akcentuojamos ne kažkokios naujos rytis, nebandoma iš naujo išrasti visą sistemą, bet kalbama apie testinumą ir įgyvendinimą tų priemonių, kurios jau yra įgyvendinamos, taigi tik labiau koncentruotai. Ir yra kai kurių naujų aspektų, kuriais siūloma arba akcentuoti tai, kam buvo teikiama nepakankamai reikšmės, pavyzdžiui, socialiniai aspektai, arba tiesiog pakeičiama, atnaujinama kai kurias Baltosios knygos iniciatyvas atspindint pokyčius, ypač susijusius su technologijos raida. Taigi tai labai palankus vaizdas. Mes savo ruoštų taip pat teiksime dar papildomų minčių. E, be abejo, vidinė rinka, jai yra svarbus išorės aspektai. Taigi svarbu, kas vyksta ne vien Europos Sąjungoje, bet e, svarbu išsiaiškinti, ar mes gauname sąžiningą, teisingą prieigą prie kitų rinkų ir ar turėtume atitinkamai savo rinką atverti trečiųjų šalių įmonėms. Dar vienas svarbus dalykas akcentuojama, kad reikia baigti įgyventinti dabar jau gyvendinamas priemonės. Pavyzdžiui, tai, kas daroma geležinkelių srityje, įgyvendinant ketvirtąjį geležinkelių paketą. Bet akcentuojama ne vien tai, kalbama ir apie tai, kad reikia aiškios sistemos uostams. O uostai yra labai svarbus veikėjai šių dienų ekonomikoje ir mūsų pagrindiniai sąjungininkai tobulinant e, logistikos grandinę ES. Toliau socialinis aspektas. Be abejo, ko gero nesitikima, kad transporto politika, jos rėmose bus parengti kažkokie socialiniai teisės aktai. Bet jeigu tie sprendimai, kuriuos mes priimame, padės pagerinti transporto sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas ir paties sektoriaus patrauklumą darbuotojams, tai tai mūsų tikrai labai mm, svarbus ir naudingas dalykas ir užtikrint padėtų mums užtikrinti tinkamas darbo sąlygas visose transporto sektoriuose, pradedant nuo oro sektoriaus, kuriame, kurio peržiūra e, bus vykdoma šiemet ir geležinkelių sektoriuje. Ir toliau tvarumo elementas. Kas mums atrodo svarbu šiame pranešime, tai kad pranešime Kalbame apie tvarumą plačiają prasme, kalbama apie aplinkos, aplinkosaugos aspektus, apie infrastruktūrą ir jos veiksmingą panaudojimą, taip pat priežiūrą. Ir mes manome, kad šioje srityje yra iš tikrųjų dar daug ką dar galima padaryti, didinant saugumą. Ir tai iš tikrųjų padėtų tvarumui apskritai. Taip pat veiksmingas energijos naudojimas, dar vienas svarbus aspektas, kurio požiūriu turime padaryti daugiau. Ir šiandien jūs apie tai taip pat kalbėjote. Dar vienas ketvirtas aspektas - inovacijos. Ar išmaniusios sistemos, kaip jos įvardyjamos dokumente. Čia mes manome, kad e, galima būtų iš tikrųjų labiau akcentuoti nuo durų iki durų principą, kalbant apie judumo sistemą. Reikėtų kalbėti apie tai, kaip technologijos įsisavinimas įvairiuose transporto sektoriuose, kokia to įsisavinimo sparta. E, taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti sąveikai Tai yra iš tikrųjų nuolat kartojamas prioritetas, kalbant apie transporto sektorių. Ir e, reikėtų galbūt daugiau kalbėti apie automatizavimą. Jeigu norime likti lyderiais pasauliniu mastu, kai kalbam apie transportą, tai mes turėtume iš tikrųjų daugiau skirti dėmesį automatizavimui. Tai daroma jau aviacijos sektorėje, Cezar, su Mm, bet kitose sektoriuose šis procesas atsilieka ir politinės paramos šiam procesui taip pat reikėtų. Ačiū. Labai ačiū. Vim Vandenkam pranešėjas dar kartą žodžius jums. Ačiū pirmininkė. Kągi, tikrai malonu girdėti tiek daug palankių atsiliepimų. Bet tiesa tokia, kad visi tie palankus dalykai išsakyti reiškia, kad reikės um, iš tikrųjų labai atsakingai imtis darbo konkrečiose srityse. Na ir aš norėčiau trumpai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta vienas iš mano mm, kolegų, kuris norėjo mažiau dėmesio tvarumo tikslams jau išėjo iš šios salės. Jis, e, bet kiti kolegos e, kalbėjo priešingai, sakė, kad tvarumas turi būti akcentuotas e, ir tikslai tvarumo sustiprinti, galbūt šiek tiek pakeisti, bet sustiprinti. Taigi mano darbas suderinti tos skirtingus požiūrius. Vieniems atrodo, kad reikia elgtis vienaip, kitiems uh, Atrodo, kad reikia kitokių veiksmų, tai kągi man daryti šioje situacijoje. Aš norėčiau kad būtų apsiribota, pavyzdžiui, 50 čia pateiktų pakeitimų, o ne tarkim 300, o nenorėčiau gauti 300 pakeitimų. Sutinku su vienos kolegės pastaba, kad, na, mano įžanginis žodis galbūt buvo m, mm, trumpokas, aš nekalbėjau apie atsinaunančius energijos šaltinius, apie suskistintas dujas, apie naujas technologijas ir panašiai. Mm, toliau Kalbant apie pešiuosius ir dviratininkus, ponas Aikud, ir aš ir jūs abu važiuojame dviračiais. Mėgstam pasivaikščioti, pavėgioti. Ir aišku, tokie judumo būdai taip pat turėtų būti vystomi. Kartais tai vadinama disnėjaus efektu. Bet uh, Aš manau, kad tai iš tikrųjų padėtų sumažinti spaudimą mūsų gatvėse, kalbant apie eismą. Dar buvo užduotas šiandien klausimas apie privatumą ir duomenų apsaugą. Transportas yra viešasis sektorius Mes e, kalbame apie automatizuotas sistemas, informacijos apie baudas teikimą ir keitimas į ją. Tai duomenų apsaugos klausimas iš tikrųjų yra aktualus. Bet galbūt kartais duomenų apsaugos klausimas e, tokiuose viešuose srityse neturėtų būti pats svarbiausias. Toliau aviacijos sektorius, civilinės aviacijos sektorius. Um, iš tikrųjų, nepakankamai um, dar šiame sektoriuje yra padaryta. Bet e, aš e, nesu tikras, kaip būtų su tomis susietosiomis investicijomis. Aš laikausi tradicinio požiūrio į biudžeto planavimą. E, iš tikrųjų, investicijos į saugumą yra būtinos, svarbios. Na ir šie klausimai toliau turi būti svarstami. Toliau turizmas, transportas apskritai. Iš tikrųjų, transportas padeda žmonėms būti nepriklausomais, užtikrinti judumą. Žinome, kad per daug mašinų gali tapti problema, bet apskritai na, žmonės turi teisę vairuoti. Ypač jeigu jie gyvena ne miesto vietovėse. Na, buvo išsakyta šiandien ir pastabų apie jūrų sektorių. Iš tikrųjų, iki šiol nepakankamai dėmesio šiam sektoriu buvo skirta, jis buvo laikomas tarsi antra rūšių mm, ir iš tikrųjų nepakankamai buvo daroma, taip pat ir siekiant sumažinti išmetamų teršalų kiekį jūrų transporte. Uh, Toliau miesto transportas. Tai yra be abejo valstybių narių atsakomybė. Ir tai puikiai suprantame, bet e, iš tikrųjų, jeigu viskas gerai, tai nuopelnas e, prisėima valstybių narių ar vietos valdžia, o jeigu kažkas ne taip, tai kalta Europos Sąjunga. Tai ką, ne, mes turime galbūt kalbėti apie naujus miesto transporto e, sprendimus, troleibusai, pavyzdžiui, man jie tikrai labai patinka ir Niderlanduose svarstama, kad reikėtų grįžti ar išlaikyti šią transporto priemonę. Pritarčiau tiems, kas sakė, kad negalima galvoti vien apie Persijos įlankos šalis, kad reikia neišleisti iš akių ir Turkijos. Ir praeitą savaitę mes Turkijoje kaip tik lankėmės. Susitikome su Turkijos avialinijų darbuotojais, kurie mus pasitiko labai iškilmingai ir labai pagarbiai. Taigi buvo labai sėkmingas vizitas. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems, ačiū komisijai, bet e, prašau ne per daug pakeitimų. Ačiū. Ačiū pranešėjai, ačiū šešėlėms pranešėjams ir visiems dalyvausiems diskusijoje. To baigėsi viešoji mūsų posėdžio dalis, toliau tęsime už uždarų durų vyks e, koordinatorių posėdis ir mes e, kalbėsime apie paskirtą Europos koordinatorių. Bet dar tik pasakysiu, kad iki balandžio 22 dienos 12 valandos galima teikti pakeitimus.